Now, um, we would start by... Gerbiami kolegos, pradėsim posėdį ir pirmiausia norėčiau paprašyti patvirtinti darbo tvarkę. Ar turit dėl jos pastabų? Jeigu ne, tai tuomet laikysim darbo tvarkę patvirtintą. Jeigu norėtumėte ką nors pasakyti dėl sausio 11-12 dienos posėdžių protokolo, taip pat laukiu su pastabų, regis ne, tokių nėra, juos taip pat laikysim patvirtintais. Ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Edvardo Kukano pranešimas, paprašysim jį pristatyti savo delegacijos išvadas. Prašom, ponė Kukanai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos vykstant 12 Europos parlamento ir Bosnijos ir Hercegovinos tarp parlamentiniam susitikimui e, dalyvavo mūsų kolegos e, susijęs su šio klausimo nagrinėjimu, kalbėjome apie e, šalies ateitį. Tos diskusijos buvo labai atviros, labai gyvos, kartais kontroversiškos. Kai dėl pažangos, dėl integracijos į Europos Sąjungą Mūsų delegacija nuolat kartojo, kad šalis atsilieka nuo kitų regionų valstybių, rengdamas į narystį. 2008 ir 2009 buvo parengta pažangos ataskaita, kur buvo pasakyta, kad pažanga yra labai lėta, siekiant prisitaikyti prie stabilizavimo ir e, asociacijos sutarties kriterijų. Mes nuolatos kartojame tai savo kolegoms ir nepastebėjome, kad mūsų pašnekovai būtų reagavę kaip nors entuziastingai į tai. Šaliai reikalinga konstitucinė reforma, kad būtų galima įdėkti nuoseklę institucinę sistemą, kuri sklandžiai veiktų, kad būtų sukurtos nepriklausomos institucijos. Šiame kontekste E, yra reikalingas ir tvirtas valstybinio lygio parlamentas. Konstitucinė reforma buvo minima taip pat ir kalbant apie žmogaus teisų teismo gruodžio mėnesio sprendimo įgyvendinimo. Šis teismo sprendimas sako, jog dabartinė konstitucija diskriminuoja kai kuriuos piliečius Ir kad tuo būdu ne visi gali pateikti savo kandidatūrą būti šalies prezidentais, pavyzdžiui, arba būti išrinktais į parlamentą. Konstituciniai pasikeitimai yra būtini, o tačiau po pastarųjų pasikeitimų atsirado tik daugiau susiskaldimo. E, vicepremjeras Pirič sutiko, kad reikia E, daryti kai kuriuos pakeitimus. Daug didžioji dalis parlamentarų buvo nusiteikę labiau negatyviai, jie pabrėžė trumpalaikius sunkumus, artėjant rinkimams ir panašiai. Linki, rinkimai vyks spalio trečią dieną. Taigi pasikeitimus yra būtina įgyvendinti iki rinkimų, kurie vyks, kaip sakiau, spalio mėnesį. Kai dėl vizų išdavimo tvarkos liberalizavimu. Vėlgi, mes pabrėžime, kad reikalavimai yra tenkinami. Mes ruošiamės taip pat, kad ir komisijos vertinimo komanda pateiktų savo vertinimą. Prieš tai vykusios dvi misijos, komisijos misijos pateikė teikiamus vertinimus. Tai yra pavyzdys, kuris rodo, kad kai politikai veikia vieningai, siekdami pozityvių rezultatų šaliai, yra įmanoma tų rezultatų pasiekti veikiant vieningai. Mes bandome laikytis to pačio požiūrių ir kitose srityse. Kai dėl vizų uždavimo tvarkos ir e, liberalizavimo, reikia pasakyti, kad tai yra labai populiari šalyje tema. Apie tai buvo kalbėta su nevyriausybinio organizacijų atstovais, Be kitako ir nevyriausybinio organizacijų atstovai pareiškė rimtą susirūpinimą dėl vizų tvarkos išdavimo liberalizavimo iki rinkimų. Jos sakė, kad politinės partijos naudosis šiais argumentais ir gal net piknaudžiaus savo tikslams siekti. E, su Serbija ir Kroatija buvo pasveikintas susitarimas dėl e, nusikaltelių kalinimo. Žinome, kad Bosnija ir Hercegovina susiduria su skurdu, iš dalies dėl to, kad dėl bendros ekonominės krizės. Tai taip pat yra rezultatas to, kad nebuvo vykdytos jokios reikšmingos ekonomikos reformos. Bosnijos ir Hercegovinos e, administracija buvo paprašyta parengti programą krizę įveikti. Svarbu, kad būtų e, sukurta juridinė bazė patikimiems statistiniams duomenims rinkti. 2011 metais e, šaliai gali būti nelengva. Šalis žvelgia į europinę perspektyvą, tačiau gali tapti sunku spręsti socialinės ekonominės problemas. Dabar vertinami politinę situaciją, mes matome, kad daugėja retorikos, kur keliami, e, kur keliami kitokie argumentai, sakoma, kad Bosnius Hercegovinos vertybės yra nesuderinamos ES vertybėmis. Mes raginome visas raginama visas politinės partijas susitarti ir dirbti vieningai. Politinės partijos turėtų veikti atsakingai, jos neturėtų tiesiog naudoti susikloščiusią situaciją nacionalistiniams tikslams siekti ar aistroms kurstyti. Mes manome, kad bus neįmanoma nieko nuveikti reikšmingesnio iki rinkimų, reikės laukti jų rezultatų. Bosnijos ir Hercegovinos delegacija buvo šiek tiek susiskaldžiusi vertindama bendrą politinį klimatą šalyje. Buvo sunku priimti bendrą pareiškimą, juolab, kad e, juolab, kad buvo stengiamasi atsisakyti bet kokių nuorodų e, į žmogaus teisų apsaugą ir, ir dokumentus šią temą. Aš manyčiau, kad yra būtina Europos parlamentui tęsti dialogą su Bosnija Hercegovina, būti aktyviems šį dialogą, plėtojant, tačiau svarbu nepamiršti, kad šaliai gali būti sunku pasiekti savo tikslus greitų laikų visi tie susitikimai, tos konferencijos yra naudingi, nes leidžia priminti Bosnijos Hercegovinos politikams, kad ES remia jų šalies europinę ateitį, tačiau visa šalis turi dėti pastangas ir rodyti rezultatus, kad būtų atitinkami nustatyti kriterijai, kad nebūtų jokių nukrypimų nuo jų. Mesgi turime būti vieningi siūsdami savo signalą, kuris turi būti tikrai nedviprasmiškas. Well, thank you very much. Now, Mrs. Pak. Ačiū dabar, Mrs. Eh, Pane Pak. Eh, aš tik norėjau kelias pastabas pasakyti. Eh, aš manau, kad šitas posėdis Sarajevo parodė, kad kolegų parlamente galvose iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Iš tikrųjų nėra jokio suartėjimo dėl naujos tvarkos, dėl e, bendros valstybinės sąrangos stiprinimo. Todėl aš manau, kad e, mes dar turėsime išspręsti sunkių problemų, kurių neišspręs ateitis rinkimai. Dėl vizų liberalizavimo, e, ar nesvarbu, ar šitas klausimas bus išspręstas prieš rinkimus ar ne, tai iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį į partijas Bosnijoje ir Hercegovinai. Tos partijos nenori suartėti, jos nenori bendrai siekti pažangos. Kiekviena partija siekia savo tikslų. Ir ten e, iš tiesų nesiekime nei kompromiso, nei konsensuso, e, kaip mes kartais siekiame čia. E, iš tiesų, e, ten dabartiniai valdžios vyrai yra puikūs rinkodarininkai, tačiau jie nieko rimto neveikia. Jie, kaip aš manau, turi, e, turėtų suprasti, kad mes griežtai reikalaujame, kad vyriausybė imtųsi atitinkamų veiksmų. Ir prieš kelius metus Bosnija Hercegovina skundėsi, kad e, e kalbamasi Bosnija Hercegovinoje tik tai su partijos lyderiais, o ne su e, vyriausybės atstovais. Nėra e, jokio savarankiškumo to, jų valdžios veiksmuose. Einama tik tai tą linkme, kur, kurią nubrėžia partija. Žinote, kad aš nuo 91 metų važinėjau į Sarajevą. Iš tikrųjų, aš esu nusivylusi po to, kai ten buvo pasiekta šiokia tokia pažanga dėl vizų liberalizavimo, o kitose srityse, kaip matau, pažangos nepasiekta. Todėl aš noriu pasakyti, mes kaip ES po, po artėjančių rinkimų turėtume daug griežčiau kalbėti su jų vyriausybė, su partijomis ir nurodyti jiems, kad konstitucijos reforma yra tikrai būtina Yra taip pat ir Finči byla, kuri rodo, kad e, e, yra tarsi tautų skirstimas e, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai yra, yra žmonių ten, tam tikros grupės, kurie negauna jokių konstitucinių teisių. Viskas yra suskirstyta į tris, į tris dalis. Tai yra Bosnijos gyventojai, kroatai serbai ir kiti. O tie kiti yra praktiškai diskriminuomi. Ir uh, vaikai, pavyzdžiui, iš tų mišrių santokų su tais kitais, jie net negali pasakyti, kokios jie tautybės. Jie yra kiti. Todėl mums kyla didžiulė problema ir aš nuoširdžiai norėčiau paprašyti, kad mes, uh, e, e, ponė Ešton ir ponė Fiuliai, aiškiai pasakytume, kad mūsų pasitikėjimui iškylo pavojus Bosnijai ir Hercegovinai, jeigu jie nieko nedarys. Ačiū. Aš e, esu įstikinęs, kad mes su komisijos atstovais, su mūsų kolegomis ir taryboje e, dėl to sutarsime. Pane Nunės. Ačiū. Aš buvau šios delegacijos dalyvė ir noriu pasveikinti ponui Kukanui, kuris delegacijai vadovavo. Situacija sudėtinga. Bosnijoje ir Hercegovinoje situacija iš tiesų labai sunki. Politinės valios iš partijų pusės nėra, nėra noro eiti į priekį, nėra noro kurti valstybę. Yra remiamasi Daytono sutartimis kurios buvo naudingos taikos atkūrimui, tačiau jos, jų nepakanka tam, kad būtų atstatytas valstybingumas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Reikia reformas valstybėje atlikti, iki rinkimų to nebus padaryta, taigi kas bus, ką darysime, susidurdami su šiais rinkimais kuriuose dalyvaus 6-7 procentai gyventojų, nes tikrai daugiau nedalyvaus. Politinės frakcijos parlamente nereiškia jokios politinės valios sukurti susitarimą. Mes norime pilietinių jėgų ir politinių jėgų dialogo. Mes norime, kad nevyriausybinės, ne, nevyriausybinės organizacijos išaldytų vizų klausimą. Visą tai kyla iš pilietinės visuomenės iniciatyvos. Mums nereikėtų padaryti taip, kad būtų legalizuoti kai kurių struktūrų veiksmai. ES turi atremti iššūkį, sutvarkyti politinę, padėti sutvarkyti politinę situaciją, pradėti skatinti tas šalis, stumtis reformų srityje, demokratizacijos srityje ir kuriant normalią valstybę, kad ta valstybė nebūtų subirėjusi valstybė ir nebūtų jokių kontaktų, jokių ryšių tarp politinių frakcijų. At... Pane Solak, aš prašiau žodžio, nes noriu pasakyti, kad ALDE frakcijos posėdės misija vyko vasario pradžioje į Bosniją Hercegoviną. Į Sarajevą vykom ir paniruko. Mes turėjome galimybę susitikti su visų pagrindinių politinių jėgų atstovais, taip pat turime galimybę susitikti su pilietinės visuomenės atstovais. Aš manau, kad sutarimas yra labai svarbus dalykas. 95-ais jau buvo sulaukta, tačiau aš manau, kad turime žvelgti pragmatiškai į šią susiklošiusią padėtį kadangi politinė atsakomybė šalyje yra ne to šalies politinių jėgų rankose, bet labiau tarptautinės bendruomenės rankose. Aš manau, kad tai padeda išvengti kitų būtinų reformų vietoje. Mes iš visų politinių jėgų, girdėjome atskirus pareiškimus. Tačiau kol kas vietos politikai neprisima jokios politinės atsakomybės. O kol jos nėra, būtų sunku įsivaizduoti, kad būtų tų jėgų atstovų einama pas suinteresuotos institucijos vadovą ir sakant, kad jie ketina prisimti politinę atsakomybę ir ketina kažką nuveikti. Bosnija ir Hercegovina turi europinių aspiracijų. Aš manau, kad yra laikas, e, kad vyriausiojo įgaliotinio jungtinių tautų atstovybė paliktų šalį ir kad vietos politikai imtųsi atsakomybės. Mes sustikimo metu girdėjome, kad nesaugumas tebėra nemenkas, kad situacija yra pažeidžiama E, ir kad būtų pageidavimas, kad saugumo pajėgos liktų, o vyriausio įgaliotinio e, biuras, kad paliktų šalį. Pilietinė visuomenė yra taip pat vienas iš svarbiausių elementų. Ji nėra kuriama taip greit, kaip norėtųsi, nes Daytono sutartie, sustarimo pagrindų neišeina jos kurti tebėra daug susiskaldimo. Kai kurie žmonės tiesiog nedalyvauja politinėme gyvenime, nes neturi tokios galimybės. Nes yra Strasburgo teismo sprendimai, kurie leidžia tokiai situacijai tęstis. Tačiau padėtis keičiasi. Mes girdėjome kad jauni žmonės, jaunos kartos žmonės taip pat yra labai susiskaldę. Jie skirtingas mokyklas lanko, tarpusavį nebendrauja. Ir situacija yra tikrai kelianti susirūpinimą. Manyčiau, kad netokia turėtų būti pagalba, kurią teikia Junktinių tautų vyriausiojo galiotinio biuras mes negalime tos šalies skaldyti toliau, mes turėtume daryti viską, kad šalis vienytųsi, kad išsilaisvintų ir kad manyčiau, kad tie žmonės yra pagaliau nusipelnę visiško savo šalies laisvės. Aišku, jiems tenka tam tikri įpareigojimai ir įsipareigojimai. Tačiau Europos Sąjunga turi pagaliau jiems leisti suprasti, kas yra ta tikroji laisvė ir kaip ją naudotis. Ačiū. And, uh, Mrs. Bosko. Ačiū, panė Boskut. Thank you, Chair. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Kukanui už jo puikiai įžangą. Ir aš norėjau paklausti jo šio bei to, nes aš manau, kad ponia Pak aiškiai pasakė, kad situacija susijusi su politinėmis partijomis Bosnijoje ir Hercegovinoje yra pakankamai sudėtinga. Kai mes e, e, susitikome su panu Insko, jisai e, sakė, kad yra nauja partija, kuriai vadovauja režisierius laimėjęs Oskarą apdovanojimą. Ir jisai nori suburti į savo partiją įvairius žmonės iš įvairių tautybių, iš mišrių santokų ir taip toliau. Ir aiškiai nori Mm, atmesti nacionalizmą kaip partijos pagrindą. Ir e, ponas Kukanas, ar susitiko su šios naujos partijos atstovais ir ar ši partija iškėlė savo kandidatus rinkimams? Ačiū. E, dabar panas Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. iš mano frakcijos e, e, buvo atstovas e, delegacijoje, tačiau jis dabar šiandien negali dalyvauti šioje diskusijoje. Tačiau aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kurį minėjo ir ponia Pak. Manau, kad yra tikrai problematiška situacija su konstitucija ir aš galėčiau tik tai pritarti tam, kas jau buvo pasakyta, kad mes kaip Europos parlamentas turėtume spausti arba tiesiog, nežinau, gal paramą skirti kokią ponui Fiuliai ir poniai Ashton, kad mes iš Europos perspektyvos galime transformuoti su, e, su Bosnija ir Hercegovina, jeigu jie įvykdys konstitucinę reformą. Kad e, e, iš tiesų ten nebūtų tam tikrų etninių grupių, kurie yra išskirti, tai yra išmesti iš politinių gyvenimo, nes tai bus tikrai absurdiška. Ir e, tokia būtų mūsų parama e, komisijos nariams, nes be tos paramos ir be tų reikalavimų mes nieko nepasieksime. Ir aš e, e, norėčiau prisijungti prie ponios Boskort klausimo ir norėčiau paklausti ponio Kukano, ar iš tiesų ši nauja partija turi kokių nors galimybių rinkimuose. Ačiū, ponė Kukanai, galite atsakyti. Ačiū kolegos už pastabas. Aš tik tai galiu sutikti su tuo, ką pasakė ponia Pak. Ir dabar atsakyti norėčiau į ponios e, Lačią klausimą. Iš tikrųjų, mums nėra jokios kitos galimybės tik tai tęsti e, tolesnį bendradarbiavimą su nauja vyriausybė, spausti ją truputėlį. Tačiau aš manau, kad uh, westernizuoti e, Balkanai, tai yra vakarietiški Balkanai, yra mums vienintelė priimtimiausia galimybė. Tik tai tokiu atveju mes galime bendradarbiauti su jais. Todėl mums reikia ir kantrybės, ir vystyti tam tikrą dialogą, kad mes galėtume ateityje su jais bendradarbiauti geriau. Dabar e, dėl Daytono, kaip sakė kolegė, dėl Daytono starties, e, mes iš tiesų iškeliame bejonės diskusijoje yra politikai, nevyriausybinės organizacijos, kurios iškėlė tam a, tikrų abejonių ir prieštaravimų, nes Deitino sustarimas praktiškai buvo jiems primestas, kaip sakė jie. Ir, ir tarptautinė bendruomenė nori, kad e, Bosnija ir Hercegovina pasikeistų. Jie netaip įsivaizduoja bendratarpiavimą su tarptautinė bendruomenė. A, Tiesa yra ta, kad laikai pasikeitė. Nuo e, to meto, kai buvo pasirašyta Dėgno sutartis, jau prabėgo daug laiko. Ir e, kalbant apie e, Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų konvenciją ir kitas konvencijas, Tai e, reikia siekti, kad pripažinti būtų jų principai. O dabar dėl pono, e, e, ponios Voskut klausimo. Šitą naują partiją, naša stranka, vadinasi, jinai. Susitikimas su jais nebuvo įtrauktas į mūsų posėdžio programą, tačiau a, a, aš manau, kad nėra tokių e, požymių, kad jie galėtų didelį poveikį daryti e, valstybės politiniam, politiniam gyvenimui. Tai tiek, ponė pirmininkė. Aš manau, kad atsakiau į visas pastabas ir norėčiau dar kartą padėkoti už e, jūsų pasisakymus ir delegacijos nariams, su kuriais bendradarbiavimas buvo tikrai veiksmingas. Ačiū, ponė Pak, dar norėjau pasakyti trumpai. Aš esu pranešėja Bosnijos e, Hercegovinos klausimo, todėl e, aš norėčiau dar įsitraukti į diskusijas. Taigi, e, ką mes turime žinoti? Deitino sutartis tai buvo pagrindas šios naujos valstybės. Tačiau Deitino sutartį galima pakeisti. Mes negalime jos pakeisti. Čia mes nieko neturime bendro su ja. Tai yra šio regiono partijų, tai yra sutarties šalių E, reikalas. Todėl mes e, negalime sakyti, kad mes privertėme jūs prisimti šitos įsipareigojimus pagal Dėtino sutartį. E, tačiau tos partijos nenori nieko keisti, todėl mes turime spausti tas partijas sutarties šalis, kad jos imtųsi iniciatyvos keisti Dėtino sutarties nuostatas. Ir, ir vyriausias įgaliotinis vis dėlto turėtų išvykti iš šalies tačiau tam dar nėra atitinkamų sąlygų. Aš norėčiau kolegai, kolegai tik pasakyti, toje šalyje nėra bendro paso, nėra e, bendrų automobilių e, numerių, nėra vėliavos bendros, nėra bendro gynybos ministro. Jeigu e, nebūtų vyriausiai galiotinio, tai politikai vietos tikrai negyvendintų nieko toje šalyje. Žinoma, didžiausias rūp, rūpestis yra, kad imtųsi vietos politikai daugiau iniciatyvos. Tačiau vietos e, politikai praktiškai nieko nedaro. Jeigu 5 plus 2 šitą sąlygą būtų įvykdyta, tada vyriausiai galėtis galėtų išvykti. Reikia E, priversti juos pačius galvoti, nes, e, pavyzdžiui, vietos politikai sako, dabar suteikite mums gairias, kaip toliau elgtis, tačiau jie jau turi tas gairias, bet nieko nedaro. Aš norėčiau tik perspėti, kad e, mes neskeltumėm visam pasauliu, kad Bosnija ir Hercegovina nėra saugi šalis, nėra stabili šalis. Tai nėra tiesa. Bosnija ir Hercegovinoje nusikalstamumas yra mažesnis negu kai kuriuose valstybėse, Europos valstybėse. Nėra uh, jokių karinių konfliktų tarp tautinių grupuočių. Tačiau gerai, kad mūsų e OFOR e, atstovai ten yra, e, ne dėl to, kad jie turėtų kažką ginti, bet kad parodytų, kad jie tai yra suinteresuoti šalies stabilumu. Todėl aš prašau nekalbėti apie nesaugumą Bosnijos Hercegovinoje, nes šalis saugi. Much, uh, I think you know that this debate has already. Na, visos tos diskusijos rodo, kad situacija regione ir šalyje nėra labai paprasta. Bosnija ir Hercegovina tiesiog primigo ant laurų. Mes žinome, kad turi būti gyvendinami projektai, kurie turėtų realų poveikį. Žinome, kad Deitino sustarimai buvo naudingi tada, kai reikėjo sustabdyti karo veiksmus, o dabar jie tampa savotišką kliūtimi šalies pažangai. Į tai taip pat reikėtų atsižvelgti, to reikėtų nepamiršti, nes jūs ir aš mes žinome, kad situacija dėja dar nėra šimtų procentų stabili. Mes nenorėtume, kad geri ketinimai pavirstų prastais rezultatais. Tad manyčiau, kad e, ponas Kukanas ir ponia Pak turėtų sustikti su ponu Albertini ir turėtų surašyti laišką, kur atsispindėtų mūsų diskusijų pagrindiniai dalykai. Reikėtų nusiųsti komisarui Fulė ir vyriausiam įgaliotiniui tą laišką. Tuomet, tuomet galėtume visi numatyti, kaip reikėtų veikti toje situacijoje. Dėkoju visiems. Dabar keliaukime prie kito darbo atvarkės klausimo. E, ponas Lamsdorfas turi galimybę pristatyti savo išvadas. E, Ačiū, panė Prieninkė. Šitas pranešimas yra pirmą kartą pristatomas 7 kadencijoje Europos parlamento, todėl kelis žodžius pasakysiu prieš tai. Šitas e, komitetas e, turėjo užduoti su pagalba iš kitų komitetų, tai yra žmogaus teisų ir e, vystimosi pagalbos e, ir kitų komitetų, e, parengti pranešimą, perteikti jį tarybai. Tai būtent tai yra mūsų rekomendacijos tarybai, kaip jungtinėse tautose Europos Sąjunga turėtų veikti ir ko jinai galėtų reikalauti. Nes rūdienį prasidės visa veikla jungtinėse tautose. Mes praėjusiais metais su darbo grupėmis tarėmės dėl šios rekomendacijos ir aš galiu pasakyti, kaip aš, kaip e, darbo grupės pirmininkas, dar kartą buvau pakviestas į tarybos darbo grupę, e, kad išvados būtų pristatytos, kurias mes padarėme. E, pirmosios iniciatyvos iš darbo grupės jau yra pateiktos, raštų pakeitimai gali būti teikiami iki rytoj 18 val. Kasgi ten kalbama tose rekomendacijose? 18 skyrių ir skirtos rekomendacijos E, pradžia yra išsa, e, išsamesnė, nes ten apie Lisabono sutarties įgaliojimą kalbame. Ten kalba apie ES vaidmenį jungtinėse tautose, kitose skyriuose kalbose apie e, global governance, taiką, saugumą, klimato kaitą, žmogaus teisės Ir ten kalbama, kaip ES e, turėtų dabar veikti jungtinėse tautose, nuo nes e, e, įsigaliuosiu į Lisabonos sutarčiai dabar neberoduos pirmininkavimas vadovų tarybai, todėl ES tarsi tampa ir klasikinė valstybė. Todėl mes reikalavome, kad taryba, kurdama savo išorės e, tarnybą, e, sukurtų ir mūsų atstovybę jungtinėse tautose, kaip atskiros valstybės. Be to mes e, norime, kad valstybės narės susitartų dėl mūsų bendrų veiksmų jungtinėse tautose. Jungtinėms tautoms tai bus svarbus metai. Šiais metais mes persvartysime tūkstantmečio vystimosi tikslus ir e, branduolinio ginklo neplatinimo sutartį. Kit, e, e, kitais metais mes žmogaus teisų klausimus nagrinėsime bei, bei kitus klausimus. Ir tai būtent taikos stiprinimo komisijoje dirbsime. Be to G20 grupė turėtų bendradarbiauti tarp, e, su jungtinėmis tautomis. Žinoma, šitas bendradarbiavimas turėtų būti aiškus ir teisėtas, e, tačiau jisai neturėtų pakeisti kitų tarptautinių institucijų. Be to, mes norėtume pagal savo sutartį e, priimti nuoseklę poziciją dėl saugumo tarybos. Mes turėtume pateikti ir kaip darbo tvarka turėtų atrodyti, nes ES yra susiskaldžiusi šio klausimo, kaip mes žinote. Be to, e, susidarė nauja architektūra, e, tai yra nau, naujas požiūris į lyčių klausimą. Ir e, šį klausimą galėtume aptarti jungtinėse tautose. Dėl taikos ir saugumo turėtų būti geresnis sutarimas, geresnis bendradarbiavimas tarp ES ir jungtinių tautų. Vadinasi, e, taikos palaikom misijose kartu turėtume veikti, pagerinti mūsų patardarbiavimą šiuose misijose. Mes, e, mes norėtume taikos palaikymo e, priemonės aptarti su jungtinių tautų atstovais išsameu. Aš manau, kad tai yra pakankamai svarbi tema, kaip mes galėtume čia bendradarbiauti. Toliau yra e, taikos palaikoma komisija, tai yra sėkmė pakankama. Mes e, norėtume savo kaip patariamos institucijos vaidmenį sustiprinti saugumo taryboje. Dabar dėl vystimuose aš norėčiau padėkoti e, kolegoms iš vystimuose komiteto, kurie praėjusiais metais konstruktyviai bendradarbiavo, diskutuodami apie tūkstantmečio vystimosi tikslus. Buvo labai įdomu uh, Ir e, kolegos čia tikrai žinos, kai mes buvome New York'e, e, kasmet mes ten vykstame. Ir e, rūtinį mes diskutavome, kad yra svarbiausias tūkstančių vystimosi tikslas. Ir visi mūsų partneriai nesutiko iš tikrųjų išskirti vieną esminį tikslą. Tačiau tarp eilučių buvo matyti, kad penktas tikslas yra svarbiausias. Tai yra motinų sveikatos apsauga yra e, svarbiausias klausimas, tai turėtų būti svarbus prioritetas ir ten turėtume siekti pažangos. Ir e, į pranešimą įsitraukimas šitas klausimas. Dabar dėl žmogaus teisų klausimo. Mes su pakomitečiu žmogaus teisų e, kalbėjome ir dirbame. Su trečiuoju komitetu jungtinių tautų mes kalbėjome atsakingu už žmogaus teisės. Uh, Ir e, Ženevoje e, žmogaus teisų taryba susiduria su didelėmis problemomis, nes e, norėtume pagerinti e, bendradarbiavimą tarp jungtinių tautų ir, ir šito komiteto. Taip pat institucinę apsaugą ir institucinį bendradarbiavimą. Be to mes e, išreiškime savo nuomonę apie tai, kad e, Europos e, politika turėtų būti vystoma toliau, panaikinant mirties bausmę Taip pat e, e, moterų vaidmo turėtų būti sustiprintas, čia kalbant apie žmogaus teisų klausimus. Aš norėčiau informuoti e, kolegas, kurie dar nežino, kad naujasis ypatingasis įgaliotinis kovai su seksualiniu išnaudojimu yra buvusi komisijos narė Margot Wallström. Ir mes rūdienį labai siekime, kad ji gautų šį postą. Ir, ir visos partijos E, mane, kad yra puikiai kandidatė ir mes labai džiaugiamės, kad generalinis sekretorius e, Bankimūnas e, Margot Wallström įpareigojo veikti kaip specialią, specialią įgaliotinę. Dabar dėl klimato kaita, paskutinis punktas, aptariamas mūsų rekomendacijose, mes labai susidomėję žiūrėjome į, į Meksiko konferenciją Aš norėčiau padėkoti e, aplinkosaugos komiteto pirmininkui ponui Jolaninui, kuris e, paskatino mus diskutuoti apie e, pasaulinį forumą ir kaip jame galime pasiekti problemų sprendimo ir kokį vaidmenį prisims jungtinės tautos. Ir mes matėme, kad Kopenhagoje, kad struktūrinės ir organizacinės klaidos, kurios ten pasitaikė, jos neleido pasiekti teigiamo rezultato. Ir aš manau, kad tai yra e, viena iš tų temų, kurias turėsime aptarti ateityje ir su valstybėmis narėmis e, aptarti ir e, mm, aptarti pagal antrą Junktinių tautų konvencijos punktą su tomis valstybėmis, kurios yra šios konvencijos šalis. Kaip jau sakiau, pakeitimus galime teikti rytoj iki 18 valandos ir lauksiu jūsų pakeitimų. Eh, gracias. Bueno, yo quiero felicitar y agradecer al señor. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Lamsdorf už atliktą darbą New York'e, o taip pat už parengiamą į darbą dėl 65 šeštosios jungtinių tautų sesijos parengimo. Aš manyčiau, kad visai eilė temų priklauso generalinės asamblėjos kompetencijai Rengiantis šiai sesijai buvo gauta rekomendacijų iš įvairių politinių frakcijų visų pasirinkimo posėdžių metu. Tačiau mes norėtumėm pateikti kai kurių pakeitimų, konkrečiau nurodant tai, kad ES privalo kalbėti vienu balsu, kadangi jau įsigaliojo Lisabono sutartis, o be to pasiremiant ankstesnėmis pamokomis, kurias gavome Kopenhagos konferencijoje dėl klimato kaitos. Aš taip pat norėčiau paminėti įsipareigojimus, tūkstantmečio tikslų įsipareigojimus, kai kurie iš tų tikslų padarė nemenką pažangą, tačiau yra ir kitokių tikslų, kurie yra sudėti į tam tikrą paketą ir kurių negalima e, liesti. liesti. Kalbant apie institucinę reformą jungtinių tautų, reikėtų atsižvelgti į į lyčių integravimo naują struktūrą reikėtų labiau akcentuoti lygybės tarp vyrų ir moterų klausimą, tačiau aš manau, kad tos rekomendacijos, kurios buvo pateiktos, iš tiesų yra labai išsamios ir jose yra atspindėti visi mūsų kelti klausimai per posėdžius. Ačiū, kolega Milan Mun. Yo también quiero unirme a la felicitación al, al señor Lambsdorff. Norėčiau prisidėti prie sveikinimų ir padėkos žodžių pranešėjui. Yra parengtas tikrai subalansuotas, išsamus tekstas. vasario 8 dieną sulaukėme tos teksto versijos, kur mes matome ir atsižvelgta į mūsų pastabas, kurias pareiškėme iki vasario 8 dienos. Aš taip pat norėčiau pateikti pakeitimų, kurie nėra susijęs su dokumento esme. Tiesiog manyčiau, kad reikėtų paminėti labai aiškiai, kokie yra jungtinių tautų ramščiai kad tai yra saugumas, žmogaus teisių įtvirtinimas, tą reikėtų daryti B dalyje. Aš manau, kad tai yra ta nedidelė detalė, kuri turėtų tekstą papildyti. Norėčiau paminėti dar vieną e, aliuziją, būtent į konferenciją dėl kovos su terorizmu. Aš manau, kad ta nuoroda būtų reikalinga, nes tekstas vėlgi būtų išsamesnis norėčiau pateikti pakeitimą dėl žmogaus teisų klausimų, kad nu, tekstas būtų tiesiog labiau sustiprintas. Dar kartą sveikinu mūsų pranešėją, nes dokumento tekstas yra išsamus ir subalansuotas. Dėl, nu, tai pasakyti apie viską, kas yra pasakyta šiame dokumente. Ačiū. Pone Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie pasveikino ponę Lamsų, poną Lamsarufą už tikrai jo puikų pranešimą. Aš tik tai norėčiau papildyti e, jo pranešimą būtent e, e, žmogaus teisų aspektu. Paaiškėjo, kad ES praeitįje ir vėliau tarptautinėse institucijose kovos už tai, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Ir aš manau, E, kad mes pasiekime tam tikros sėkmės, nes e, mirties bausmė taikoma vis rečiau. Aš e, nenorėčiau, aišku, išvardyti visų žmogaus teisų pažeidinėjimų, nes tai sąrašas pakankamai ilgas. Aš norėjau tik tai koncentruotis į, į tai, kad turėtų būti panaikinti kankinimai, kurių atveju sunaikinama žmogaus asmenybė to ir jie prieštarauja toms vertybėms, už kurias kovoja Europos Sąjunga. Ir e, taip prieštaraujama mūsų pagrindiniam principui, kad mes e, kiekvieną individualą asmenį turime gerbti, jo orumą ir jo kūno neliečiamybę. E, todėl e, aš norėčiau, kad žmogaus teisų taryboje, jungtinėse tautose mes ypač iškeltume šį klausimą, tai yra kova prieš kankinimus ir ponas Manfredas Novakas, tai yra specialus įgaliotinis e, kovai prieš e, kankinimus, e, jisai pareiškia, kad labai svarbu, kad iš ES ateitų tas signalas, kad mes kovojame prieš kankinimus ir kad tai mums yra svarbi tema ir mes turėtume tai pabrėžti. Ačiū, panas Maura. Ačiū. visiškai pritariu pono Lansdorfo rekomendacijų tekstui ir sveikinu pono Lansdorfą, tačiau aš norėčiau pateikti vieną pakeitimą dėl teksto tam tikros dalies išbraukimo. Ta dalis yra susijusi su į punktu, tai yra į punktas rekomendacijose. Labai specifinis punktas Mano nuomonė, kol kas nėra e, su, e, atėjęs momentas kažkokiu tai pasiūlymu teikti. Čia yra toks tekstas, kuris e, tarybos saugumo, e, saugumo taryboje ES numato būstinės vietą. Tas ilgalaikio tikslo turėti vietą, tai man atrodo, tas, tas ilgalaikis tikslas kaip ir nieko nereiškia, arba reiškia niekada. Mes nelabai suprantame, ar valstybės narės vaidins tą patį vaidmenį ir jeigu taip, tai tada kokį vaidmenį atliks ES būstinė. Aš norėčiau pasiūlyti tą pasažą išbraukti. Ačiū. Ačiū kolegoms. Iš tikrųjų, aš klausiausi sudomėjęs kolegų pastabų. Ir kai kurie punktai man iškart iš, iššaukė tam tikras asociacijas. Ir aš pritariu jiems, kaip ponia Lochmiller pasakė dėl kankinimų, aš pritariu visiškai, o dabar dėl pono Mauro pastabos. Aš manyčiau, kad tai yra svarbus punktas. ES vis tiek turėtų spręsti šitą saugumo tarybos klausimą. Aš manau, kad mes kaip, e, kaip politinė institucija, kaip ES institucija, jeigu mes kalbame apie jungtinių tautų reformą, mes negalime atmesti visiškai pagrindinio e, jungtinių tautų elemento, tai yra saugumo tarybos. E, mes pastarąją kadenciją kalbėjome su kitais kolegos, bendradarbiavome su jais diskutuodami Ir mes uh, diskutavome labai prieštaringai ir karštai uh, ir konkrečiai dėl uh, to modelio, kaip mes norėtume reformuoti saugumo tarybą. Nes yra tam tikri nacionaliniai skirtumai. Todėl mūsų diskusijos buvo labai prieštaringos. Taigi, ką mes padarėme? mes, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, mes paraginame vyriausią įgaliotinę mūsų valstybės narės išspręsti šį klausimą ir bandyti surasti bendrą poziciją, bendrą nuomonę šio klausimo. Ir e, Generalinė asamblėje mes galėtume sutarti šio klausimu. Iš tikrųjų, e, e, būtų blogai nieko nepasakyti dėl mūsų vaidmens saugumo taryboje. Manau, kad yra svarbu paraginti valstybės narės pagalvoti apie bendrą poziciją. Tai yra e, galbūt tas klausimas, e, kurį norėtų spręsti dauguma mano kolegų. E, bet kuriu atveju, ačiū už draugiškus žodžius, pastabas ir aš esu pasirengęs diskutuoti ir toliau, o vėliau priimti rekomendacijas. Ačiū. Dar kartą pasakysiu, kad rytoj 18 val. iki tos valandos galite teikti pakeitimus. O dabar tęsime mūsų darbą. Mes turime e, ponios e, Lochpiller pranešimą apie bendradarbiavimą su praninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymo. Pane Lochviler, jums žodis. Ačiū, pona, ponas pirmininkė. Nuo to laiko, kai mes kalbėjome apie į plus e, pranešimų projektą, mes sutikome su komisija ir aptarėme šią, šį pasiūlymo projektą. Ir turėjome taip pat antrą susitikimą su AFET šešėlinis pranešėjas. E, daugumą, daugumą klausimų mes e, suturėme. Mes sutarėme taip pat dėl naujos e, teksto redakcijos ir taip pat įtraukėme kai kurios naujus pasiūlymus. Taigi dabar tas pranešimas yra pateiktas jums. Buvo pateikti aštuoni pakeitimai. Juos daugiausia pateikiau aš, kaip pranešėja. Ir jie įrodo tą konsensusą, tai yra kompromisą, kurį mes pasiekėme Taip pat mes gavome ir pakeitimų raštų ir aš norėčiau e, trumpai aptarti kai kuriuos iš jų. Taigi 21 pakeitimas. Mes e, tik pridėjome, kas yra šio, šios priemonės teisinis pagrindas. Taip pat 22 pakeitimas, e, kuriame buvo iškeltas klausimas dėl e, naujo priemonės pavadinimo. Čia mes pastarąjį kartą AFET komitete aptarėme šį klausimą. Aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad pavadinimas nėra pats svarbiausias dalykas šioje priemonėje. Tačiau e, e, yra rekomenduotina turėti naują pavadinimą, e, būtent kad būtų atsižvelgta į e, šio teisės akto platesnę taikymo sritį. Taigi šitas, e, šita priemonė yra skirta e, bendradarbiauti su pramoninėmis e, e, e, valstybėmis, taip pat kitomis valstybėmis Azijoje, Afrikoje. Ir kitose žemynuose. Taigi e, mes išplėtėme pavadinimą, kad jisai atspindėtų turinį. 23 pakeitimas yra mm, e, ištaisytas kelias techninės klaidos. Ten sakoma, kad e, naujasis reglamentas turėtų ekonominį bendradarbiavimą skatinti, o ne socialinį ekonominį bendradarbiavimą Be to mes pasakėme, kad e, turėtų būti social... akademinis, kultūrinis bendradarbiavimas skatinamas su tomis e, pramoninėmis valstybėmis. Taip pat svarbu e, pasakyti, kad tame pakeitime mes padarėme aišku skirtumą tarp pagalbos vystimosi priemoniai. Ir mes pasakėm, kad šita nauja priemonė yra, e, nėra e, tiksliau susijusi su vystomojo bendradarbiavimo priemonė. 24 e, pakeitime mes pasakėme, kad mes norėsime bendradarbiauti su partneriais, kurie turi panašias politinės, ekonominės ir institucinės struktūras bei vertybės. Jeigu mes atidžiai pažvelgtume į tas valstybės, kurios patenka į taikymo sritį šio reglamento, e, galime pasakyti, kad mes politinėje srityje neturime bendrų arba panašių struktūrų, arba mes nesiekėme panašių vertybių, pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje. Todėl mes sutarėme su komisija, kad mes geriau turėtume sutvarkyti šį tekstą Tai būtent, kad mes bendradarbiautume su tomis valstybėmis, kurios siekia e, panašių tikslų. Tai būtent, kad būtų e, kūriamas dialogas, kad būtų e, dalyjamasi ir skatinama e, panašiai politinė, panaši politinės struktūros ir vertybės. Ir kad e, daugia šaliuose e, forumuose mes galėtume bendradarbiauti remdamėsi panašiais principais. Tai yra panaši formuluotė, tačiau jinai e, nukreipta truputį į kitą pusę. Mes e, e, tarsi sukūrėme sąlygas, pagal, kurios, kuriams turi atitikti tos valstybės, su kuriomis bendradarbiausime. 25 pakeitime mes pridūrėme kad turėtume priemonės taikymo sritį išplėsti, tai kultūros sritį įtraukti, taip pat E, pabrėžiame, kad turėtume daugiau dėmesio kreipti į klimato kaitą, į e, aplinkosaugos e, klausimus, taip pat švarias technologijas, būtent tose valstybėse, kurios bendradarbiauja su ES. 26 pakeitimas yra naujas. Mes sakome, kad mes stimuliuojant mūsų bendrą dvišalę prekybą, Mes e, e, kreipiame didžiausią dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės. Toliau 27 e, pakeitimas. Ten mes konkrečiau aprašėme bendradarbiavimo projektų vystimą sporto ir kultūros srityje, naujos energetikos, transporto, teisinių ir žmogaus teisų apsaugos e, klausimais. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes e, laikėmės originalaus teksto, pabrėždami, kad e, biudžetas 2007 metų 13 metų yra susijęs su tam tikrais konkrečiais sprendimais dėl konkrečių projektų. Taip pat būtina pabrėžti, kad nuo 2013 metų mes e, turėsime vėl aptarti biudžeto asignavimus ir rasti kitų sprendimų skirti asignavimus. Ir mes e, nesutarėme su, e, su, su ponu Gala, šešėliniu pranešėju iš AFET komiteto. Aš manau, kad mes turėtume remti tą nuomonę, kad finansavimas neturi būti perkeltas iš atpažįstamo bendradarbiavimo priemonės. Ir mes dabar turėtume aptarti su ponia Ešton, kaip e, šitą naują priemonę, kur, kuri sudaro pagrindą mūsų e, ateities užsienio politikai, kaip šitą priemonę turėtų atrodyti po laikino perinamojo laikotarpio, tiek kalbant apie turinį, tiek apie biudžeto signavimus. Ačiū. Aš e, tikiuosi, kad abiem, abiem šalim šitas e, konsultacijos bus, bus vaisingos. Dabar, panas Gala. E, ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau. Norėčiau padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą su kolegomis, su komisija. Mes vaisingai bendradarbiavime, pasiekėme konsensuso. Kolegė jau minėjo kad yra vienas punktas, e, kur mes e, siekime skirtingų tikslų, tai yra būtent dėl papildomų lėšų naujams užduotims skirimo. E, čia mes manome, jeigu, jeigu užduotis yra perkeliamas iš vienos priemonės į kitą, tada turėtų būti perkeliamos ir lėšos iš tos ankstesnės priemonės į naująją. Tai būtent lėšos turi sekti paskui užduotis. Todėl 28 e, pakeitime mes nepritarėme pranešėjos nuomonėje. Tačiau, bet kokiu atveju, e, aš e, norėčiau, kad komisija pareikštų savo nuomonę, taip pat kaip komitologijos procese bus priimami sprendimai ir ar bus pritarta mūsų pakeitimams. Thank you. Now, um... Mr. Panseri, please. Kolega Panseri, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Socialistų demokratų frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Tačiau man regis, kad tos vykusios diskusijos ir tos vykusios diskusijos ir, ir pranešėjo atvirumas padėjo mums pasiekti konsensuso, aš galiu tik pritarti tam, ką sakė pranešėjas. Yes. Yes, thank you, President. Ponas Munėjai. Komisijos vardu taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Dialogas buvo iš tiesų vaisingas. Dauguma pakeitimų komisijai bus priimtini. Komisijoje, aišku, mes dar turėsime priimti sprendimą, tačiau kol kas galiu pasakyti, kad didesnių problemų dėl pakeitimų nematau. Kai dėl finansavimo, aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad jeigu mes susitarėme dėl tikslo siekimo, turime rasti priemonių tam tikslui pasiekti. šį klausimą turėtume derinti su egzistuojančiomis biudžeto procedūromis. Būtent nustatytų taisyklių laikydamiesi ir turime priimti sprendimą. Turime pasiremti esamais teisiniais dokumentais ir aš manau, kad sprendimą šiuo klausimu rasti tikrai bus galima. Kai dėl deleguotųjų teisės aktų Maničiau, kad dar vyks artimiausiomis savaitėmis diskusijos. Mes turime dar aptarti šį klausimą. Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, dėl tos priemonės sprendimas turi būti priimtas kuo greičiau. 2010 metų biudžete ta priemonė taip pat turi būti numatyta ir tolimesnių metų biudžete taip pat. Svarbu, kad E, pradėtas darbas tęstusi. Mums yra iš tiesų labai svarbu, kad būtų rastas kuo greičiau sutarimas šiais visais klausimais. Dėkui. Is... Ačiū. Kolega Lochmiller, prašau. So, Ačiū už bendrą darbą. Nedaug ką bet turiu pridėti. Tik nieko nesugadinkit, sako pirmininkas. Taigi, norėčiau pasakyti, kad diskusijos komitete vyko, mes turime pasižiūrėti, kokie sprendimai bus priimti šiuo klausimu. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. O dabar, manau, galime pereiti prie kolegos Kovalų. Pranešimo jis vadovavo delegacijai, kuris stebėjo rinkimus Ukrainoje. Jeigu kolega yra čia, jam ir suteiksim žodį. Please. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, kierowałem misją obserwacyjną Parlamentu Europejskiego. Dėkoju. Aš vadovavau e, Europos parlamento delegacijai, mes stebėjome abu rinkimų turus, prezidento rinkimų turus Ukrainoje. Mes aplankėme Kijeve, Lvove ir Donetske esančius balsavimo punktus – detalesnę informaciją mes atspindėjome apie savo stebėjimus e, pranešime, kurį parengė tarptautiniai rinkimų stebėtojai. Lyginant su ankstesniais rinkimais, šie rinkimai buvo įvertinti teigiamai. Aš manau, kad turime teigiamai vertinti šios rinkimus, atsižvelgdami į tai, koks kontekstas kitose posovietinėse valstybėse buvo susiklostęs. Parlamento rinkimai vyko du kartus, mes juos įvertum pakankamai teigiamai. Ukraina yra viena iš posovietinės erdvės valstybių, kuri visai neblogai surengė rinkimus, neblogai vyko rinkimų kampanija. Visą tai privalu pripažinti ir pabrėžti. Tačiau e, norėčiau pasakyti, kad mes turime pasakyti, kad Lenkija yra taip pat ta šalis, kur e, buvo susidurta su nelaisvė, su priespauda, o dabar matome, kiek mes esame pažengę pirmin. Ukrainoje taip pat padėtis keičiasi. E, Ukrainoje labai svarbu tvarkyti politinių partijų finansavimą ir patį rinkimų procesą. Manau, kad remiantis įvairiais dokumentais ir vykusiomis diskusijomis mes turime ir toliau nuolatos pabrėžti, kad išlaikyti tinkamus rinkimų standartus yra būtina ir kad tai yra susiję su naujais sprendimais susijusiais su tam tikrų projektų Ukrainoje finansavimu. Tai yra dabar pats svarbiausias dalykas. Aš norėčiau pasakyti, kad nebus reikiamos pažangos, jeigu nebus šie klausimai išspręsti. Na, kai dėl kai kurių detalių turim pasakyti, kad e, trikdžių būta. Buvo tikslinami kai kurie dalykai susijęs su rinkimų procesu. Pasak rinkimų stebėjimo misijos, tai tie pažeidimai ir trikdžiai neturėjo esminės reikšmės rinkimų rezultatams. Tačiau tai turėjo įtakos bendrai priešrinkiminiai atmosferai. Abiejose prezidento rinkimuose turuose dalyvavo daug žmonių. Visą tai E, rodo, kiek rinkimai Ukrainoje skiriasi nuo rinkimų Europos Sąjungoje. Tai rodo, kad ukrainiečiai pasitikė rinkimų organizatoriais ir rinkimų rezultatais. Mes taip pat turime pasakyti, kad situacija E, Ukrainoje pasikeitė į gerą pusę labiau negu kitose posovietinėse valstybėse, kalbant apie rinkimų organizavimą. Mes, mums tenka didelė atsakomybė, Ukrainai jos išrinktai valdžiai taip pat. Aš manau, kad turime pasakyti Ukrainai, kad duris lieka atviros bendradarbiavimui su ES, nes Ukraina yra europietiška valstybė jeigu, uh, Europo, jeigu Ukraina yra pasirengusi dirbti, suprantama, jai turi būti atverta europinė perspektyva. Rinkimams, rod, rinkimams buvo parodytas didelis pasitikėjimas ir aš manyčiau, kad svarbu, kad būtų pasirašyta asociacijos sutartis su Ukraina. Uh, svarbu, kad piliečiai dėtų pastangas. Aš manyčiau, kad pasiūsti teigiamą signalą reikštų, kad mes siunčiame atsakymą visa, visiems Ukraino žmonėms, pilietiniai visuomeniai, kad demokratinės procedūros yra labai svarbus dalykas ir kad ES pastebėjo tuos teigiamus pokyčius. Tai būtų labai aiškus mūsų parlamentarų siunčiamas ženklas. Mes turėtume siūlyti supaprastinti vizų išdavimo e, tvarką. Ukrainos gyventojams. Kai dėl kontaktų su pilietinės visuomenės atstovais, norėčiau pasakyti, kad lais, laisvas piliečių judėjimas tebėra tas, kuris turėtų, tas dalykas, kuris turėtų būti mūsų atsakymas į tuos pokyčius Ukrainoje. Piliečiai gausiai dalyvavo rinkimuose, reiškė savo nuomonę. Tai turėtų būti E, aišku, kad vizų išdavimo, e, iš vizų išdavimo tvarką reikia supaprastinti, o gal net vizas visai palai, panaikinti ateityje. Tai būtų teigiamas signalas Ukrainai. Tų žingsnių reikėtų imtis jau dabar. Ir dar vienas dalykas. Norėčiau pabrėžti e, bendradarbiavimo aspektą tarp atskirų rinkimų stebėjimų misijų. Europos parlamentas buvo vienintelė institucija, kuri aktyviai dalyvavo ESBO misijoje. Mūsų vertinimas rinkimų proceso buvo suprantamas ir aiškus. Ir manyčiau, kad ESBO turi patirties šios rytyje ir reikėtų, kad tas vertinimas būtų bendras ateityje. Tai atkreipia dėmesį į rinkimų visą eilę aspektų, tokius kaip piliečių nuomonę ir panašiai. Norėtume padėkoti ambasadoriui Gotovinui ir kitiems žmonėms prisidėjusiems prie tos misijos sėkmės. Tas leido mums parengti objektyves, patikimas išvadas. Aš tikiu, kad aš tikiu tuo, kad mes turėtume labiau kalbėtis tarp atskirų misijų, tarp ESBO, Euro, misijų Europos parlamento, NATO misijų ir panašiai. Manyčiau, kad tos misijos ateityje turėtų bendradarbiauti glaudžiau. Aš nenorėjau, kad nepriklausomų valstybių stebėtojai dalyvautų mūsų misijos darbė ir galėtų teikti savo išvadas. Aš tiesiog manau, kad reikėtų glaudinti bendradarbiavimą tarp Europos misijų. Tai nereiškia, aišku, kad negali būti bendradarbiavimo su nepriklausomų valstybių, trečiųjų valstybių institucijų atstovais. Tiesiog noriu padėkoti sekretoriatui ir visiems padėjusiems mums atlikti darbą. Aš norėčiau pasakyti, jog visų tų žmonių darbas padėjo mums parengti galutinės išvadas dėl situacijos Ukrainoje. Ačiū. Ponas Peterle. <clears throat> E, strinjam se s tem, kar je povedal. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu e, daugam, ką pareiškė mūsų delegacijos e, pirmininkas. Aš manau, kad e, Europos parlamentui yra labai svarbu atkreipti atinkamą dėmesį į šios rinkimus. Aš manau, kad Ukrainoje mūsų misija buvo labai svarbi per abu rinkimų turus. Prieš antrąjį turą buvo jaučiama tam tikra įtampa, polarizacija tarp e, tam e, tikrų grupių ir e, teis, rinkimų teisės aktai buvo nelabai aiškiai interpretuojami. O patys rinkimai, kuriuos mes stebėjome, jų kokybė pagerėjo, rinkimų standartai pagerėjo, buvo pasiekta pažanga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų misijos vertinimai E, bei kitų e, institucijų vertinimai e, yra labai panašus. Ir e, apskritai e, EBPO, pavyzdžiui, e, atlikti vertinimai taip pat parodė, kad e, taikomi vienodi standartai, kad yra pasiekta pažanga keliant rinkimų lygį. Ir norėčiau pasakyti, kad tie rinkimai, kurie įvyko taip sėkmingai Ukrainoje, jokių būdų nesumažina mūsų dėmesio Ukrainai. Mes turime nuolat stebėti pažangą šioje srityje ir teikti didelį dėmesį šiai šaliai. Ačiū. Aš manau, kad visi esame įsitikinę, kad Ukraina yra labai svarbi šalis mums. Bet kokiu atveju jinai daro mums kažkokią įtaką tiesiogiai ar netiesiogiai būtent ten politiniai įvykiai. Ir tikėkime, kad e, šitie rinkimai atneš daugiau politinio stabilumo į Ukrainą. Ir kai kurie dalykai tikrai pagerės Ukrainoje. Tikriausiai e, Ukrainos e, pozicija taps vienodesnė, kad ten bus sutarimas pasiektas. Ponas Kovalės, jūs norėtumėte kalbėti? Tik tai e, keli dalykai, kuriuos pamiršau paminėti. Aš e, pamiršau e, padėkoti parlamento nariams iš kitų politinių frakcijų, kurie puikiai bendradarbiavo su mūsų delegacija, su mumis. Ir aš pamiršau pakviesti visus į mūsų seminarą rytoj 10 val., kuris organizuojamas su Ukrainos delegacija. Ir ten mes galėsime sužinoti svarbių ekspertų nuomonę apie Ukrainos politinius įvykius, bei sustikti su kitų politinių frakcijų atstovais. E, taigi, ten išgirsime taip pat daugiau apie mūsų stebėjimo misiją. Ir ketvirtadienį e, Viktoras Janukovičius, e, mūsų prezidentas, taip pat dalyvaus susitikime. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti kolegų E, kolegų dėmesį į seminarą rytoj nuo 10 iki 1 valandos ir ten mes išsamiau panalizuosime tos klausimus, kuriuos dabar aptarėme. Dabar periname prie paskutinio klausimo šį rytą. Tai yra mikrofinansinė pagalba Ukrainai ir aš norėčiau paprašyti e, poną e, Legutko paskaityti pranešimą. E, ačiū, e, ponė pirmininkė, kaip e, pranešėjas, aš manau, kad užsienio reikalų komitetas turėtų paremti mikrofinansinę paramą Ukrainai, atsižvelgiant į tai, kokią žalą padarė pasaulio ekonominė krizė pastaraisiais metais Ukrainai. Minus 15 bendro vidaus produkto toks buvo smukimas Ukrainoje. Tai yra uh, mes norėtume pateikti Ukrainai 5 milijonų eurų e, paskolą. Būtent tai, tai bus išorės finansinė pagalba valstybės biudžetui subalansuoti. Ir taip pat papildysime Tartautinio valiutos fondo pagalbą. Taip pat bus teikiama 110 milijonų eurų pagalba kuri, dėl kurios buvo sutarta 2002 metais, kuri dar nebuvo įgyventa iki galo. E, e, bet e, mes pateikėme aštuonis pakeitimus šitam sprendimui, atsižvelgdami į šios tikslus. Tai būtent, kad mes norime Europos išorės veiksmus padaryti nuoseklesnius. Pirmiausia, komisija turėtų laikytis tų sąlygų, kurias sutartė su Ukraina ir Tartautinio valiutos fondu. Aš manau, kad bet kokia ES pagalba teikiama iš ES e, biudžeto turėtų atitikti tuos prioritetus, e, kuriuos iškėlė ES e, politika, bendradarbiaujant su konkrečia šalimi. Be to, mes turime pasiekti, kad šita pagalba būtų suderinta su ES ir Ukrainos 2009 metų susitarimu. 1, 3, 5 ir 6 pakeitimai čia yra su susiję. Kitas tikslas yra ES įtaką padidinti, kad mes galėtume paskatinti būtinas struktūrinės reformas Ukrainoje. Ir e, tai yra mūsų svarbiausias tikslas, mūsų bendradarbiavime su Ukraina. Tai būtent mes siekime ekonominės integracijos, socialinės integracijos į ES. Mes norime e, sustiprinti mūsų e, sąlygų laikymasi ir nustatyti e, tam tikrus laikotarpius, kurie būtų taikomi pagalbos teikimui ir bendradarbiavimui. Ir kaip turėtų būti teikiama šitą pagalbą. Čia yra šeštas ir septintas pakeitimai. Be to, e, reikia tam tikro konsensuso e, Ukrainos politiniam elite, kad būtų vystomos toliau reformos. Aš antrame pakeitime apie tai parašiau. Ir galiausiai aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad Europos parlamentas būtų tinkamai informuojamas per visą e, pagalbos įgyvenimo procesą. Būtent dėl to, kad teisės aktas turėtų būti priimtas įprastu teisė, teisės aktų priimo e, procesu. Čia yra ketvirtas ir aštuntas pakeitimai. Ir dabar atsižvelgiant į Intę, kuris yra atsakingas komitetas, e, kovo 16 dieną bus susitikimas. Jie norėčiau priminti, kad mes turime nedaug laiko. E, pakeitimus galima teikti E, iki e, kovo pirmos dienos. O e, galtinis sprendimas bus priimtas 16 kovo dieną. Ir aš laukiu jūsų pakeitimų, jūsų pasiūlymų ir bendradarbiausime toliau, spręsdami susijusius su Ukraina klausimus. Dėkoju. Nežinau, Per ilgai ar per trumpai čia dirbome? Ko gero per trumpai, nes kolegų iš komisijos netėjo pakomentuoti šio e, pranešimo. Na, diskusijos dar vyks. Norėčiau paklausti, ar dabar yra salėje kolegų, kurie norėtų kalbėti šiuo klausimu. Regis ne. Tuomet dar kartelį pakartosiu tai, ką sakė mūsų pranešėjas. Kovo pirmą diena yra galutinė data, 18 valanda kovo pirmos dienos, pakeitimams pateikti. O paskui bus balsuojama kovo 16 dieną. Šią popietę mes pradėsime darbą 15 valandą, pradėsime viešuojų klausimų dėl Viduržėmio jūros šalių sąjungos įvertinimų ir perspektyvų. Paskui balsuosime maždaug apie 4 valandą 15 minučių. O dabar visiems ačiū